Bueno, vamos a empezar, que se nos echa el tiempo. Kągi, pradėkime, nes laikas bėga nenumaldomai. Sausio mėnesį kartu su komisija Europos išorės veiksmų tarnyba parengė ataskaitą dėl e, Europos vidurinės Azijos strategijos pakeitimų. Norime padėkoti pirmininkaujančiai valstybei už tai, kad paklausė mūsų nuomonės prieš tarybai patvirtinant savo, savo išvadas e, šio mėnesio pabaigoje. Mūsų komitetas nusprendė parengti e, pranešimą savo iniciatyvą apie Centrinę Aziją ir mes svarstysime jį per kitas dvi savaitės. Žmogaus teisų pakomitetis jau šitą klausimą taip pat nusprendė svarstyti, gegužė 6 dieną ir šiandienos diskusija taip pat seka to pačiu pavyzdžiu. Ir čia yra su mumis pirmininkančios Latvijos atstovai ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovom. Pone Klar, pirmas žodis jums, o po to ponui Pels. Dėkui, aš kalbėsiu trumpiau negu 10 minučių, galiu Jūs patikinti, nes aš manau, kad ponas Burienas apžvelgė labai daug klausimų apie kuriuos ir aš būčiau galėjęs kalbėti, kalbėdamas apie Centrinės Azijos strategiją. Norėčiau atsiprašyti Europos parlamento narių Guna Vykant. Jis nėra šiandieną čia, jis yra vidurio ir rytų Europos klausimų e, atsakingasis asmo, šiuo metu jis yra Gruzijoje, dėl to negalėjo šiandieną čia dalyvauti ir atsintė mane. Esu labai dėkingas už galimybę čia šiandieną dalyvauti, kai Europos e, Centrinės Azijos strategija jau beveik yra baigta. Ši strategija buvo patvirtinta 2007 metais. Tai yra daug ką apimantis politikos, politinis dokumentas. Bėgant metams ta strategija buvo vis atnaujinama, buvo tvirtinamos tarybos išvados ir manome, kad esminiai šios strategijos elementai, tokie kokie jie buvo patvirtinti 2007 metais, tebėra aktualūs ir dabar. Bet be abejo, laikai keitėsi ir tarybos išvados privalo tai atspindėti. Be abejo, svarbiausias iššūkis, su kuriuo šiandieną susidurėme, tai yra besikeičianti geopolitinė situacija krizė Ukrainoje, konfrontacija iš Rusijos, taip pat e, Eurazijos ekonominės sąjungos pokyčiai. Visą tai veikia visas Centrinės Azijos valstybės. Ir tai yra iš tikrųjų labai nelengvi laikai tam regionui. Taip pat visos Centrinės Azijos valstybės vienaip ar kitaip bando siekti e, politinių reformų visose valstybėse yra jaučiamas poreikis bendradarbiauti su ES ir mes turėtume išnaudoti šią galimybę, šią progą. Mes sulaukime labai nemažai komentarų iš akademinės bendruomenės, iš e, taip pat didžiųjų e, pilietinės visuomenės organizacijos, organizacijų ir galiu pasakyti, kad ir Kazakstanas ir Uzbekistanas uh, mums atsiuntė gana didelės apimties dokumentus, kuriuose atsispindi jų nuomonė apie ES ir Centrinės Azijos strategijos, apie strategiją. Europos išras veiksmų tarnyba ir ES taryba dabar dirba kaip tik tarybos išvadų teksto formavimo kryptimi. Jau beveik tekstas yra suderintas ir buvo nustatyta, kad dokumentą reikėtų e, peržiūrėti. Mes manome, kad ES Centrinėje Azijoje galėtų atlikti svarbų vaidmenį, būti partnerė, padedant įgyvendinti teisės viršenybą, žmogaus teisų apsaugą. Mūsų partneriai Centrinėje Azijoje jau padarė nemažai pažangos, ypatingai dėl to, kad mes įgyventiname ben, e, skaidrus bendradarbiavimo strategiją su jais. Ir čia galiu pasakyti, kad praėjusią savaitę buvome susitikę su Tadžikistano islamo partijos vadovais. Ta partija nepateko į Tadžikistano parlamentą po pastarųjų rinkimų. Ir partijos vadovas labai aiškiai pasisakė dėl to, kad rinkimai tikrai nebuvo demokratiški ir ES to visiškai sutinka. Jis taip pat pabrėžė, kad Europos Sąjunga e, Centrinėje Azijoje ir Tadžikistane yra vertinama kaip patikima, o kiti veikėjai JAV, Rusija, Kinija tokio patikimumo nesulaukia, tokio pasitikėjimo nesulaukia. Mes atrodome patikimi todėl, kad turime patys savo darbo tvarkę būtent, kad mes tikrai norime padėti toms valstybėms, o ne gauti iš jų kažkokios naudos. Ir e, dabar yra gera proga peržiūrėti, ką ES galėtų pasiekti tame regione iš bendradarbiavimo su tų, to regiono valstybėmis. Ir mes turime atsižvelgti į tai, kad vis didėja skirtumai tarp visų penkių valstybių tame regione ir kad skiriasi jų ambicijos bendradarbiauti su ES. Būtent todėl yra numatytas sustiprintas bendradarbiavimo ir partnerystės susitarimas su Kazakstanu, nes su Kazakstanu mes patiekėme tokį bendradarbiavimo lygį, kokio dar nesame pasiekę su kitomis Vidurio Azijos valstybėmis. Ir tai yra pakankamai natūralu, kurios vienos valstybės nori artimesnio ryšio su mumis, kitos ne. Ir mes tikrai neturėtume. neturėtume visiems taikyti vienodo požiūrio ir vienodų taisyklių. Ir tuo pačiu metu šiame regione reikėtų ir toliau taikyti bendradarbiavimo platformas, kaip ir sakė specialusis įgaliotinis, ypatingai tose sektoriuose, kur reikia daugiau bendrų sprendimų. Ir tokiu būdu pasiektume konkretesnių rezultatų, konkretesnių reformų. Kaip minėjo vyriausiasis ES specialusis įgaliotinis, e, dabar stipriai išaugo bendradarbiavimas ir lėšos skirtos, e, skirtos Vidurio Azijos valstybėms. 57 procentais lėšų skaičius išaugo, dabar yra maždaug 1 milijardas eurų. Ir labai svarbu tas lėšas panaudoti veiksmingai tam, kad Vidurio Azijos strategija būtų gyvenita sėkmingai. Taip pat reikia patvirtinti ES, pastustiprinti ES bendradarbiavimą saugumo klausimais, taip pat e, padėti toms valstybėms tvariai panaudoti e, gamtinius išteklius, kaip kad minėjo ES specialus įsigaliotinės. Ir taip pat, kaip jisai irgi pabrėžė, situacija kai kuriuose valstybėse yra labai sudėtinga iš ekonominės pusės ir dėl to, kad iš Rusijos grįžta migrantai. Taigi tą situaciją reikėtų čia stebėti. Bet taip pat anksčiau buvo pasakyta, kad ES veiksmų matomumas regione taip pat yra svarbus klausimas. Nepaisant to, kad ES yra viena pagrindinių donorių ir, ir taip pat mokymų partnerė einanti prieš akiją JAV, Kinijos ir Rusijos. Vis tik tai mes negauname pakankamai rezultato, nepasiekėme tokio rezultato, kokio siekėme. Ir tai yra aktualu, kalbant ne vien tik apie šį regioną, bet ir apie kitus regionus, kur ES vykdo panašią veiklą. ES specialiojo įgaliotinio paskirimas ir jo ten dažni vizitai tame regione, tikėkime, kad padės uh, sustiprinti ES e, matomumą tame regione ir taip pat e, visuomeniai taps e, labiau matoma ES veikla tame regione. Bet tam reikalingas bendradarbiavimas ir ES viduje, tarp valstybių narių ir tarp ES institucijų, bet ir bendradarbiavimas tarp, tarp ES ir kitų tarptautinių organizacijų. Pavyzdžiui, ESBO tarybos, Europos tarybos, e, jungtinių tautų, taip pat reikalingas bendradarbiavimas ir su visais veikėjais tame regione. Ir skaitant Kiniją, Turkiją, Rusiją, JAV, ateityje e, Afganistanas taip pat pateks prie šių valstybių. Ir mes gerai bendradarbiaudami koordinuodami savo veiksmus turime siekti tokio glaudos bendradarbiavimo, tam, kad sėkmingai gyventintume vidurio jos strategiją. Dėkoju, ponė Pels, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami užsienio reikalų komitetai, e, komiteto nariai, dėkoju už tai, kad priimate mus čia. Gerbiami nariai, jūs jau girdėjote ambasadorių Burijaną taip pat pono Klar pasisakymą, o aš susitelksiu į Latvijos požiūrį ir tai, kokius žingsnius žengia pirmininkaujanti Latvija šiais klausimais, būtent bendradarbiavimo su Vidurio Azijos šalimis. Visų pirma, noriu padėkoti už tai, kad buvo atkreiptas dėmesys į ES santykius su tuo regionu, nes anksčiau to trūko. Tai yra strateginės svarbos regionas Europos Sąjungai. Jis labai svarbus, norint užtikrinti pasaulio e, saugumą, taip pat skatinti verslo ryšius, taip pat priekybos ir energetikos srityje glaudesnius ryšius. Taip pat e, svarbu e, ieškoti naujų galimybių švietimo programoms ir kultūros mainams. Ir šis regionas tikrai nusipelno daugiau mūsų dėmesio ir paramos. Vidurio Azija buvo atrinkta kaip vienas iš Latvijos pirmininkavimo prioritetų. Ir šitas mm, Latvijos turimos žinios, taip pat Latvijos patirtis, istorinė ateitis, istorinė patirtis, taip pat mm, užmėgsti ryšiai regione yra labai vertingi. Ir visą tai apjungėme, parengėme e, planą, kuris pasitarnaus ES. Pradėjusi pirmininkavimą sausio mėnesį čia Bruselėje Latvijas organizavo konferenciją, kuri buvo skirta ES ir Vidurio Azijos bendradarbiavimui. Ten buvo pabrėžtos mūsų ambicijos stiprinti ryšius tarp šių dviejų regionų ir taip pat užtikrinti tų ryšių palaikymą ateityje. Dabar, kai Latvijos pirmininkavimas jau beveik prieartėjo prie pabaigos, yra gera proga peržiūrėti, ką pasiekėme. Pradėsiu visų pirma nuo saugumo. Šis regionas ribojasi su Afganistanu, todėl e, jis yra labai svarbus, kalbant apie saugumą apskritai visame pasaulyje. Šiame kontekste labai svarbu palaikyti ryšį su Vidurio Azijos šalimis ir gerinti sienų valdymą ir taip pat saugumo situaciją kad tokiu būdu mažinant terorizmo grėsmę. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl Latvija ėmėsi lyderio vaidmens ir skatino ES valstybės ir toliau ateinantiems trims metams numatyti sienų apsaugos programą. Planuojama, kad ši programa prasidės po dviejų savaičių ir ji turėtų padėti Vidurio Azijos valstybėms stiprinti mm, savo pasienio uh, E, pareigūnus ir taip pat muitinės agentūras, bendradarbiaujant su Europos išorės veiksmų tarnyba bei komisija, pirmininkaujantį valstybę Briuselėje surengė seminarą, kuris buvo skirtas e, kovai su terorizmu, ten dalyvavo ekspertai ir iš Vidurio Azijos valstybių. Šio seminaro metu buvo aptartas ES ir Centrinės Azijos dialogas, kuris vyko kovo mėnesį dušambi aplinkos apsauga taip pat yra labai svarbi. Ir aplinkosaugos politikos gyvenimas Centrinėje Azijoje taip pat labai svarbus. Todėl pirmininkaujantį valstybę surengė aukšto lygio konferenciją e, Green Breach Forum. E, jos tema buvo e, galimybė sustiprinti ekologišką veiklą ES ir Centrinėje Azijoje. Taip pat kaimo plėtra yra prioritetas daugeliui Centrinės Azijos valstybių, bendradarbiaujant su Europos Sąjunga. Be abejo, Centrinėje Azijoje daug žmonių gyvena kaimo vietovėse, todėl jiems tai yra labai svarbu. Ir Azija stengiasi pasidalinti mm, geriausią patirtimi kaimo, sprendžiant kaimo klausimus ir taip pat žemės ūkio klausimus. Dar vienas iš iššūkių Vidurio Azijos šalise yra kova su korupcija ir gera valdysena. Todėl Latvija ėmėsi iniciatyvos surenkti bent keletą seminarų tą temą. Pats naujausias seminaras vyko vos prieš keletą dienų Rygoje. Jis buvo skirtas administracinės teisės įgyvendinimo klausimams Centrinėje Azijoje. Ten dalyvavo daug Latvijos teisėjų ir teisininkų. Jie pasidalino savo e, patirtimi, nes daugelis iš jų buvo dirbę ES programuose, gyvenant jas e, Vidurio Azijos regione. Ir dabar norėčiau pabrėžti, kaip svarbu bendradarbiauti švietimo srityje. Noriu pabrėžti, kad ES e, švi, aukštojo švietimo ir taip pat profesinio lavinimo iniciatyvos yra labai svarbios tame regione. Latvijos nuomonė, Erasmus Plus programa turi didelio potencialo ir ji turėtų padėti vidurio Azijos valstybėms tikrai gauti daug naudos. Ir pasinaudosiu progą ir informuosiu Jūs, kad kartu su komisijos tarnybomis bei EIVT jau dabar yra ruošiamasi e, pirmajam mm, ES ir E, Centrinės Azijos švietimo ministrų susitikimui, kuris vyks birželio 25-26 dienomis Rygoje. E, jo metu planuojama numatyti konkrečius bendrus veiksmus, kurie būtų gyvendinti 2015-2017 metais. Latvijos susidomėjimas e, švietimu kilo iš to, kad vis didėja srautai studentų iš Rytų Azijos Galiu Jūs pasakyti keletą skaičių. Į Latvijos universitetus įstojo e, šių metų antroje pusėje 905 studentai iš to regiono. Ir jie tikrai puikiai e, integruojasi. Mūsų teisės e, universitetas numato specialias programas studentams iš Centrinės Azijos ir tų partnerystės valstybių. Transportas ir tranzitiniai tinklai. Čia taip pat Latvija išvelgia didelį potencialą, kaip galėtų ES bendradarbiauti su Vidurio Azijos šalimis. Pirmininkaujantį valstybę surengė aukšto lygio konferenciją e, šiuo klausimu ASEM patalpose balandžio mėnesį. Ir savo pirmininkavimo metu Latvija stengiasi sustiprinti ryšius tarp ES ir Vidurio Azijos verslo sektoriaus. Europos verslo rūmų 117 plenarnės sesijos kontekste, birželio 5 dieną vyks susitikimas Jūrmaloje. Ir dar kalbant apie pirmininkančios valstybės veiklą, pora žodžių apie ES ir Centrinės Azijos strategiją, kaip mes ją vertiname. Mes labai džiaugiamės, kad vyksta konkretus veiksmai per pastarąjį trimestrą. Daug ES valstybių pateikė savo vertinimus ir savo idėjas. Taip pat Vidurio Azijos valstybės aktyviai teikė savo pasiūlymus. Ir pirmininkaujantį valstybę taip pat džiaugiasi, kad Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetas parengė tyriamąją nuomonę apie šią strategiją ir mes manome, kad visi šie indėliai tikrai prisidės mm, galutinai suformuojant strategiją. Taigi, baigdamas galiu pasakyti, kad e, tie prioritetai, kurie buvo įvardyti 2005 metų Centrinės Azijos strategijoje, tebėra aktualūs. Bet dabar situacija pasikeitė ir aktualu, kad visos penkios valstybės tikrai nėra vienodos, skiriasi jų socialinis, ekonominis e, vystimasis ir taip pat noras bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Taip pat turime atskirti, turime sukurti pusiausvyrą tarp regioninio bendradarbiavimo, tarp Europos Sąjungos ir viso regiono ir Europos Sąjungos ir atskirų valstybių. Ir mes manome, kad ir toliau reikėtų taikyti ir naudoti dabar esančias tris platformas, bet tą reikėtų daryti lankščiau. Pirmininkaujantį valstybę taip pat džiaugiasi, kad buvo paskirtas naujas specialus įsigaliotinis iš ES centriniai Azijai ir mes labai džiaugiamės, kad jis jau sulaukė kvietimo iš AFET komiteto apsilankyti jūsų posėdėje. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad labai tikiuosi, kad po to, kai bus patvirtintos ES e, tarybos e, išvados dėl ES ir Vidurio Azijos strategijos, kad tai reikš tikrai, kad ES tenksis gilinti ryšius su Centrinės Azijos šalimis. Latvija ir toliau aktyviai palaikys ryšius su tomis valstybėmis ir po to, kai baigsis mūsų pirmininkavimo laikotarpis. Tokiu būdu stengsime užtikrinti, kad visos iniciatyvos ir projektai, kurie bus pradėti iki mūsų pirmininkavimo pabaigos, tęsis ir toliau. Dėkoju. Labai ačiū. Ponas Meselį. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū. Gerbiami svečiai už jūsų įdomius pristatymus, optimistinius pristatymus apie sensacijos strategiją ir e, labai džiugu tai vis tai girdėti. Mes taip pat rengėme ir pranešimą savo iniciatyvą, aš esu pranešėjas. Noriu pasakyti, kad Europos sąjungos šis regionas na, nėra prioritetinis, neturi aukšto prioriteto ir mes tai suprantame, vis tik jis turi tam tikrą prioritetą ir jisai remia mūsų politiką kitose regionuose. 12 metų peržiūra iš esmės rėmėsi 12, e, po, saugumo poreikis, kurie buvo susijęs su Afganistanu, o dabar peržiūra labiau siejasi su Rusijos klausimu. Viską norėčiau pabrėžti keletą dalykų, keturis tiksliau. Pirmiausia, tai manau, kad labai svarbu, jog žmogaus teisų klausimai bei įstatymašinės klausimai turėtų būti įtraukti į visus mūsų dvišalius ir daugiašalius santykius tame regione, nes tai yra būtent toks regionas, kuriame yra labai daug problemų šiuose sritise. Kai kurios problemos gilėja, kai kurios sritise mes matome, kad tiesiog nėra pažangos. Kazakstanas galbūt galėtų būti šimti, bet, na, Net ir jis nėra didelė šimtis, nėra tikrai šimtis. Toliau, manau, kad reikia tinkamai subalansuoti peržiūroje tai, kad Europos Sąjungai reikia suderinti regioninę prieigą su dvišalė prieiga. Ne, ne viską galima spręsti regioniniu lygiu, tačiau taip pat ne viską galima daryti ir dvišalių lygių. Tad vienas svarbiausių dalykų čia peržiūra yra rasti tinkamą pusiausvyrą bei kiek tai manoma numatyti lankščias platformas. Toliau. Trečias dalykas. Reikia, kad valstybės narės labiau įsitrauktų. Vienas dalykų, kodėl tai negauna daug prioriteto, tai kad tos valstybės narės, na, nėra daug valstybių narių, kurios turi reikalus šių regionų. Ir tai netrodo labai, labai optimistiškai. Aš manau, kad štai turi galvoje jog pastaruoju metu jokia valstybė narė nenorėjo vadovauti švietimo projektams. Labai gaila. Labai džiu, kad Latvija iš dalies bando vaidinti tą vaidmenį. Tad mes, mes labai džiaugiamės, aš labai džiaugiuosi Latvijos projektų sudomėjimo tą platformą. Bet štai čia yra ta sritis, kur galime daryti poveikį. Tiek e, Rusijos klausimų, tiek žmogaus teisų klausimų. Na, visose sritise čia galima daryti būtų poveikio. Toliau, kaip jau minėjo ambasadorius ponas Burjanas, tai per milijardą eurų numatyta keliams atimaksiams metams pagal DCI ir manau, kad reikia labai atsargiai spėsti šios pinigus. Reikia turėti galvoje, kad štai Kinija 40 milijardų numatė e, plėtros paramą švirginę. Taigi štai su kuo mes konkuruojame. Todėl reikia tas lėšas išleisti labai efektyviai. Ir kila klausimas, kodėl vis dar bandome atskirus sektorius paremti, kai dauguma svarbiausių donorų šiame regione nebetaiko tokios sistemos, nes tame regione na, yra daug kursus problemų, dėl to tokia tiesioginė parama biudžetui nėra pats efektyviausias būdas. Labai ačiū. Ačiū. Ponas Peterle, labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju pirmininkavusiai prikaučiai Latvijai už tai, kad e, tiek daug dėmesio buvo kreipiama į Centrinę Aziją. Tikrai sutinku su panu Meseričiu, kad šis regionas yra prioritetinis. Nors, nors ir nepriklauso mūsų kaiminystiai. Taip pat pritariu tam, ką pasakė ponas Klaras, kad labai svarbu priešti yra teisės viršinybę. Taip pat ponas Belš kalbėjo apie tai, kaip individualizuoti prieigą. Na, iš dalies apie tai kalbėjome ir kalbėdami apie kaiminystę. Kad štai šiuose teritorijose gera valdysena turėtų būti vienas tų raktinių žodžių. Manau, kad tokie šaliai kaip, pažiūrėjau, Kirgistanas, kuri rodi demokratinių ambicijų, tikrai ženklių demokratinių ambicijų tiek dabar, tiek anksčiau, tai ten būtų galima daugiau prisidėti ir labiau paskatinti pokyčius ir tai daryti tikslingiau. Nes Iš esmės, e, reikia tai pasakyti, kad pralaimėme mūšį dėl Centrinės Azijos. Ir labai palaikyčiau tai, kad reikia visoms visiems pritaikyti atskirai tos požiūrį, metodus. Tiek ir dėl to, kad jis visas nenori būti laikomos, na, kaip esančios labai vienodos, labai panašios. Tad ką galėtume padaryti daugiau, kad paremtume, pavyzdžiui, Kirgistaną, kuris susidūrė su problemomis pastaruoju metu, kaip žinome. Toliau kitas klausimas. Uzbekistane vaikų darbas. Ar tai vis dar yra toks, tokia didelė problema? Man buvo sudaręs įspūdis, kad buvo padėta pažangos šią srityje, bet galbūt na, galima na, šiek tiek patikslinti, patikslinti informaciją ir galbūt pakeisti požiūrį į tą šalį. Būtų džiugu matyti paž pažangos. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą pirmininkas valstybės atstovui. Dėkui už jūsų pranešimą. Norėčiau pasakyti, kad kai Latvija pradėjo pirmininkauti, tai buvo tuo pačiu metu kalbama apie du dalykus. Viena vertus apie rytų partnerystę, kita vertus apie Centrinę Aziją, tarsi buvo sulyginti tie dalykai. O štai po penkių mėnesių, po to, kai vyko rytų partnerystės viršūnės sutikimas Rygoje, kuris tikrai vyko labai aukštų lygių. Štai matome, kad bendradarbiavimas su Centrinė Azija na, vyksta žemesnių lygių. Tikriausiai galėtumėte pakomentuoti tas iniciatyvas, kurių jums nepavyko gyveninti. Būtų svarbu pamatyti visus rezultatus. bet manau, kad, tarkime, švietimo srityje, kas dėl Erasmus programos, tai šie dalykai klojas kiek geriau. Na, ilgai nekalbėsiu. Na, čia norėčiau paklausti, galbūt galėtumėte mums pasakyti, ką galima dar padaryti per paskutinį pirmininkavimo mėnesį ką tai galima padaryti aukščiausių lygių centrinės atžvilgių. Ačiū, ponas Bochneris, paskutinis kalbėtojas. Ačiū. Ačiū už įdomius pranešimus. Minėjote, kad ES nepakankama matoma tose šalise. Tad noriu paklausti dėl kelių, kelių priemonių. Pirmiausia, aš priminti Vokietijos atvejį po antro pasaulinio karo. Tuomet visoje šalyje buvo pati daug specialių Amerikos centrų, kur buvo patikima įdomi gera informacija ir buvo tiesiogiai bendravimo su žmonėmis. Įdomu, ar būtų galima tą pat padaryti šiose šalyse. Toliau su stažuotojais iš Azerbaidžiano. Azerbaidžianas atsiuntė labai gerai paruoštų specialistų, kurie norėjo šiek tiek daugiau išmokti apie demokratiją, stebėti mūsų darbą. Ir na, jie paskui tikrai gali rimtai padirbėti. Tik klausimas galbūt galima tokią sistemą pritaikyti kitos institucijos, ne, ne tik parlamente. Ačiū. Taip, ačiū, norėčiau pranešėjams po penkias minutės suteikti, kad atsakytų. Prašau. Ačiū. Pasistengsiu atsakyti, jeigu pirmininkas neprieštaraus. norėčiau šiek tiek taip pat, taip pat palikti daugiau laiko ponui Klarui iš, iš veiksmų tarnybos. Bet dabar taip dėl žmogaus teisų klausimo, tai iš pirmininkaujančios šalies pusės, tai, aš pasakyti, kad mes sutinkame, jog reikia žmogaus teisų klausimus įtraukti visur, visas kitas rytis. Ir Tai reikėtų tai kalbėti tik daugia, taip, taip pat ir daugia šalių lygių ir dvišalių lygių. Ir galbūt daugiausiai sėkmės atneštų tai, jeigu bus laik, laikomas tos žinios, kad ir, koks būtų, kad ir kokio pobūdžio būtų kontaktas. Dėl labai, labai svarbu yra tai gyventi įvairiais lygmenimis ir formatais. Toliau, dėl švietimo ir kitokių atskirų sektorių klausimų. Tai dėkoju, kad gerai atsiliepėte apie mūsų pastangą švietimo srityje. Taip, kas čia yra svarbiausia, kaip, kaip plėtoti bedarbiavimą su centrinės nacijos šaltimis. Mūsų manimų čia svarbiausia yra dirbti atskiruose sektoriuose. Nebu, ne, nereikia tiek daug aukšto lygio politinių pareiškimų, reikia labiau praktiškai dirbti atskiruose sektoriuose. Būtent todėl valstybių narių dalyvavimas, praktinis dalyvavimas tos, tose srityse yra itin svarbus. Praktinė pagalba yra labai svarbi. Taip pat Mes tikimės, kad švietimo platforma įsibėgės. Būtent dėl to pirmininkavimo metu ir palėtėme šį klausimą. Toliau. Dėl geros e, valdysenos klausimo. Tai žinoma visiškai pritariu, kad gera valdysena tikrai yra vienas tų esminių dalykų, kurios, kur Europos Sąjunga gali padėti ir ką Europos Sąjunga gali paskatinti regione. Taip pat tai atsako į klausimą, kaip mes galime padėti, pavyzdžiui, Kirgistanui. Nes Kirgistanas iš vienos pusės labai neblogai pasirodė judėdamas link labai demokratiškesnio modelio, labai atstovaujamojo valdžios modelio. Kita vertus, ten vis dar matome tam tikro nestabilumo. Todėl mums yra labai svarbu remti Kirgistaną, būtent geros valdysenos srityje. Toliau. Dėl rytų partnerystės santykio su Centrinės Azijos klausimu, tai dėl jų tarpusavio svarbos lygio, tai noriu pasakyti, kad e, e, rytų partnerystės viršūnų sutikimai vyksta reguliariai, o Centrinės Azijos viršūnų sutikimai tokie nevyksta tačiau vis tik veikla vyksta pakankamai aukštų lygių. Rygoje vyko transporto ministrų posėdis su Centrinės Azijos šalimis. Taip pat birželio pabaigoje vyks e, taip pat ministrų posėdis, švietimo ministrų posėdis. Ir, kaip jau sakiau, mums labai svarbu yra telkti savo pastangas ties atskiriais sektoriais. Ir taip dirbti su centralizacijos šalimis. To, tai, ko neįmanoma padaryti regiono lygių, reikia daryti dvišalių pagrindų. Ir čia labai svarbus dalykas yra tiesiog pasiekti praktinių rezultatų. Taip pat man ką tik priminė dėl Greenbridge forumo, kad e, vyko forumas, kuriame dalyvavo aplinkosaugos ministrai. Taigi, manau, kad tai jau atsako visus klausimus. Tik norėčiau dar, dar kai ką pridurti, kad esame labai dėkingi valstybėms narėms taip pat ir šios veiksmų tarnyba ir komisija už tai, kad paspartino Atinės Azijos strategijos peržiūrinos. Pernai dar netrodė, kad tai tikrai įvyks, tačiau džiugu, kad tai vyksta, vyko ir labai ačiū. Muchas gracias, señor Pels, y ahora le voy a dar la palabra cinco minutos también al señor Clark. Labai ačiū, ponė Pelš. Ir dabar ponas K. penkias minutės. Labai ačiū. Be abejo, žmogaus teisės ir įstatymo viršenybė yra esminiai, jie privalo būti įtraukti į visas mūsų politikos kryptis. Taip pat buvo paminėtas geras valdymas. Mes visuomet pabrėžėme šią savoką tose pasiūlymuose, kuriuose teikiame valstybėms narėms. Džiaugiuosi, kad buvo pabrėžta, jog geras valdymas yra būtinas tų šalių vystimusi. Juk galiausiai mes kalbame ne apie save, mes norime, kad tos šalis pritrauktų investicijas. Tačiau jei jos neturi to tvirto pagrindo, tai tada investuotojai neteis. Taigi geras valdymas yra labai svarbi dalis. Dėl švietimo programų, kurios buvo paminėtos, Tai tikrai labai gerai, jog pirmininkaujantį Latviją organizavo švietimo ministrų susitikimą. Tai paskatino Lenkiją prisimti lyderystę švietimo platformoje. Mes kol kas neturėjome vienos vadovaujančios šalies, tai labai džiaugiamės tuo. Kalbant apie Kiniją ir tuos 40 milijardų, tai be abejo, kad Kinija labai aktyviai veikia Centrinėje Azijoje ir kitose kaimininėse šalise. Tik nereikėtų mums e, vertinti e, visko e, tikrai tą vertę, nes ES pagalba yra didesnė negu tas vienas milijardas. Mes neįtraukiame to, ką valstybės narės uh, įneša dvišalių lygių. Mes tiesiog parodome, ką bendrai duodame. Tai viena. O antra, Kinijos tos sumos apima ir paskolas. Jei mes įtrauktume savo teikiamas paskolas, kurias duoda įvairios finansinės institucijos, tai taip pat turėtume žymiai aukštesnius skaičius. Tai nereikėtų čia konkuruoti su Kinija. Mūsų darbo tvarkė yra kitokia. Europos Sąjunga yra nusimačiusi kitokį vaidmenį ir mes už tą vaidmenį esame vertinami. Mes neturime čia politinių tikslų, tokių kaip e, kitos Centrinės Azijos kaiminės. Dėl Kirgistano taip jis susiduria su daugybė iššūkių. Kirgistanas yra ta šalis, kurioje vyko rinkimai, kurie buvo laikomi ganėtinai sąžiningais ir teisingais, Tačiau dabar mes turime užsienio agentūrų įstatymą, taip pat įstatymą dėl seksualinių mažumų ir tie įstatymo projektai kelia labai daug klausimų. Mes ir toliau diskutuosime apie tai su Kirgistanu. Tokie posūkiai tikrai nėra sveikintini. Mes privalome įsitikinti, kad ši šalis liks teisingame kelyje. Aišku, negalime visko atlikti už juos. Pats Kirgistanas turi veikti, o mes galime jį tik tai paremti. Dėl vaikų darbo Uzbekistane. Taip, čia buvo padaryta pažanga kartu su tarptautinė darbo organizacija ir pasaulio banku mes veikiame ir dabar jau vaikų darbas praktiškai panaikintas Uzbekistane. Mes taip pat bendradarbiavame su Tarptautinė darbo organizacija, ji stebi, kaip yra renkama medvilnė ir čia taip pat Pasaulio bankas bei kiti prisideda. Tai matome, jog yra daroma pažanga. Ne dėl Amerikos dalyvavimo Tai Armenijoje buvo panašus projektas. Galima būtų tai atidžiau panagrinėti. Mūsų matomumas tikrai yra problema, ne vien tik tai Centrinėje Azijoje, bet taip pat kitose pasaulio šalise. Mums reikėtų atidžiau išanalizuoti situaciją. Ačiū. Labai ačiū abiems pranešėjams. Dabar jau priartėjome prie posėdžio pabaigos. Vyks neįlinis posėdis birželio 11 dieną Strasbūrė. Ten balsuosime dėl įvairių pranešimų, taip pat e, Briuselyje birželio 15, 16, 22 ir 23 vyks posėdžiai. Dėkoju, pirmininkas dėkoja vertėms, vertėjai dėkoja tiems, kas klausėsi, posėdis baigtas.